ten galime artimiausių metų nelaukti. Ir net jeigu arabų valstybės taptų demokratinėmis, mes vis tiek nesustabdysime tų pabėgėlių srautų į Europą. Ir susidursime ateityje su didžiulėmis problemomis e, susijusiamis su pabėgėliais. Mes turime jas išmokti spręsti. Ačiū. Dabar norėčiau pasveikinti poną uh, Brazilijos atstovą, pana Karlosą Vietolėje. Jis yra e, užsienio reikalų ir nacionalinės e, apsaugos komiteto pirmininkas. Ir dabar vyksta pirma, pirmasis susitikimas su Brazilijos atstovais, e, vyksta struktūrinis dialogas. Ir uh, Europos parlamento nariai su Brazilijos kongresu bendradarbiauja. Ar būtų galima pašalinti šitos plakatus?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 Taigi ši delegacija, Brazilų delegacija dalyvaus e, Europos parlamento ir Brazilijos e, tarp parlamentiniam posėdėje. E, pone pirmininkė, ar įmanoma sužinoti, kas atsakingas už šį incidentą? Aš manau, kad mes dar neturime tokios informacijos ir mes neturime tokių priemonių, kurios padėtų nustatyti, kas atsakingas už šią akciją. Aš bet kokiu atveju pasikalbėsiu su pirmininko tarnyba. Taigi tęsime posėdį. Europos parlamento ir Brazilijos nacionalinio kongreso dialogas ir toliau tęsiamas. Tai yra vystoma strateginė partnerystė. Mes e, kalbėsime apie ES ir e, Merkosūro e, asociacijos susitarimą. Taigi, ir pas, sieksime susitarti dėl šio susitarimo. Taigi, toliau tęsime savo diskusijas ir toliau sutikiu žodį ponas Kasulydės.